mes komisija turėsime jums atsiskaityti dėl kiekvienos priemonės, dėl kiekvieno savo žingsnio. Parlamentas kartu su taryba E, turėtų dar mm, apsvarstyti keletą temų. Tai trūkumų ir mm, sankcijų santykis kokie galėtų būti kiti mechanizmai, pavyzdžiui, sutarties septintas straipsnis, jis niekur nedingsta, neturėtų būti pilkųjų zonų tarp atskirų priemonių ar kažkokio dubliavimuose tarp atskirų priemonių. Mums patarė ir teisinės tarnybos labai svarbu, kad visos nuostatos būtų be galo aiškios, kokios priemonės yra naudojamos, kokios kokiai, kokiomis aplinkybėmis ir kokiais atvejais. Taryboje kai kurios valstybės narės e, siūlė sukonkretinti ir praplėsti e, trūkumų sąrašą, labai konkrečiai surašyti visus trūkumus. Manau, kad tai yra tikslinga, galime praplėsti sąrašą, bet sąrašas turėtų likti atviras, kad galėtumėm šios mechanizmus taikyti ir tiems atvejams, kurių mes nenumatysime iš anksto, kad Europa turėtų galimybę bet, kurioj, bet kuriomis aplinkybėmis imtis atitinkamų pagristų priemonių yra numanomas, numanomas ir terminas, per kiek komisija turi imtis veiksmų pastebėjusi trūkumų. Terminai yra labai aiškus, tai yra svarbu, bet svarbiau yra dirbti iš esmės įsigilinant, o ne dirbti labai greitai. Todėl terminas neturi būti per trumpas. Ir tas terminas turi pradėti mm, būti skaičiuojamas tada, kai valstybė narė pasisako, duoda savo paaiškinimus dėl konkretaus atvejo. Informacijos šaltiniai, e, kuriais remsis komisija, turėtų būti sukonkretizuoti, konkrečiai nurodyti. Informacijos šaltiniai <clears throat> turės būti pateikti parlamentui pareikalavus. Kaip galima sus, apsaugoti paramos gavėjus? Čia yra labai svarbus klausimas. Teisinės valstybės principai ir mechanizmai, apie kuriuos šiandien kalbame, ir tikrai yra gerose rankose čia parlamente. Ir tai yra puikus atspirties taškas <clears throat> ir jam bus numatytas finansavimas e, kitoje ilgametėje finansinėje programoje. Labai svarbu užtikrinti e, mokesčių mokėtojų pinigų apsaugojimą. Taip mes užpildome spragą Europos e, teisėje. Labai svarbu užpildyti šią spragą tinkamai ir šiais metais pasiekti sprendimą, kuris bus labai svarbus ateityje biudžeto įgyvendinimui ir biudžeto apsaugai. Tikiuosi jūsų tolimesnio bendradarbiavimo. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui, dabar regioninės plėtros komiteto vardu, ponė Mikhailova. E Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė, komisijos nariai. Regionės plėtros komitetas savo pranešime teigia, kad demokratija ir teisinė valstybė, pagrindinės teisės yra labai svarbios, kad būtų pasitikima Europos Sąjunga, e, jai priimant sprend... ir kad galėtume priimti sprendimus, kai pažeidžiami teisinės valstybės principai, turi būti atliekamas poveikio vertinimas, kad įsitikintume, jo galutiniai ES lėšų gavėjai nenukentėtų. Sankcijų apriptis ir dydis turi būti proporcingi ir turi būti taikomas, taikomos vienodos sąlygos valstybėms narėms, bet to reikia atsižvelgti į valstybių ekonominę ir socialinę padėtį. Kalbant apie Europos struktūrinius investicijų fondus, kai komisija įgyvendina ES biudžetą, kai nustatomi teisinės valstybės principo taikymo trūkumai, gali būti taikomos sankcijos, kad būtų apsaugota galutinė apsaugti, apsaugoti galutiniai naudos gavėjai. Ir komisija turi stebėti teisinės valstybės principų taikymą valstybėse narėse ir tuo pačiu metu kontroliuoti, ar valstybių narių institucijos ir toliau moka numatytas išmokas. Ačiū dabar e, Konstitucinių reikalų komiteto vardu, pana Šolts. Ačiū pirmininkė. AFKO komiteto vardu noriu pabrėžti, kad svarbu apsaugoti ES biudžetą, esant visuotinį teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų. Taip, iš tiesų yra ryšys tarp tokių trūkumų ir biudžeto įgyvendinimo laikantis pagrindinių principų. Teismų nepriklausomumas ir nešališkumas yra būtini kad būtų užtikrinti teisinės valstybės principai. Todėl AFKO komitetas pagrindiniams komitetams pasiūlė teisėje, kurioje numatyti pareigą valstybėms narėms bendradarbiauti šioje srityje nepriklausomai nuo jų pačių padėties ir siekiant didesnio finansinio solidarumo valstybėse narėse. Norime, kad komisija pasirūpintų, jog nenukentėtų teisėti paramos gavėjų interesai, kuriems gali turėti įtakos šios priemonės. Todėl norime įpareigoti komisiją įvertinti siūlomų priemonių įtaką nacionaliniams biudžetams. Taip pat manome, ir tai taip pat labai svarbu, kad Europos parlamento vaidmuo turėtų būti svaresnis, vertinant šias procedūras. Visas šis procesas turi vykti skaidriai ir atitikti proporcionalumo principą. Dėkoju. Ačiū. Dabar periname prie kalbėtojų frakcijų vardų. EPP frakcijos vardu ponė Grėslė, pusantros minutės. Komisijos nariai, kolegos. E, aš tikrai dėjau didelės viltis į šį dokumentą, nes čia yra pirmas atvejis, kai mes kalbame apie tiesnės valstybės principo taikymo trūkumus. Dėkoju pranešėjams E, mes kalbame apie vieną iš e, didžiausių trūkumų, spragų, tai būtent apie šalis, kuriuose yra korupcija. E, matome kai kuriuose šalyse labai stiprią korupciją valdymo srityje, kai yra ES pinigai skirstomi giminėms ar draugams ir pažeidžiami visi reikalavimai. Šis reglamentas turėtų mm, pateikti sprendimų tokiais atvejais. E, septintas straipsnis neįsprendžia tokių problemų, nes jisai yra numatytas, e, jisai taikomas yra kitais atvejais, ne tada, kai yra prisipildomos kišenės atimais pinigais. E, o čia dabar mes kalbame apie tai, kas vyksta, kai e, valstybėse narėse yra plaunami ES e, pinigai. E, žinoma, šis reglamentas neišsprendžia visų problemų, bet jis iš tiesų padeda komisijai ieškoti sprendimų. Mokestinis sukčiavimas nėra šio dokumento aprieptyje ir šis dokumentas kalba apie labai konkrečius atvejus. Dėkoju. Dabar socialistų demokratų frakcijos vardu ponia Laja Sander. Dvi minutės, prašom. Ačiū, pirmininkė. <clears throat> Nuoširdžiai dėkoju ir poniai Guardija Saval, ir ponui Sarvaimi už nuveiktą darbą. Tikrai sudėtingas buvo šis darbas. Aš irgi būčiau pasisakiusi už politinės ir tiesioginės sankcijas E, kad komisija ir parlamentas neturėtų imtis e, darbo e, toje srityje, kur ir taip yra labai na, sudėtinga priimti teisingus sprendimus. Bet manau, kad šitas tekstas yra tikrai subalansuotas ir čia kalbama pirmiausiai apie mūsų lėšų apsaugojimą. Be nepriklausomų teisėjų ir teismų akivaizdu, kad neįmanoma apsaugoti finansinių e, lėšų apsaugojimo. Man atrodo, kad pavyko paruošti pakankamai tinkamą dokumentą ir užpildyti tą spragą, kurią naudojasi e, vyriausybės, e, nubaudžiant vyriausybės, bet nenubaudžiant e, paramos gavėjų. Ekspertų Tų grupė man nepatinka, suprantu, kodėl jinai yra įtraukta, bet man nelabai patinka, nes e, man atrodo, kad tai turėtų būti politinis sprendimas, pavyzdžiui, parlamento, kuris ruošia žmogaus teisų klausimais pranešimus. Man atrodo, kad jeigu tai net, bus per, sprendžiama tik tai politiniu lygiu, tai bus labai pavojinga, bet aš suprantu, kodėl taip yra padaryta. Bendrai manau, kad tai yra tikrai geras tekstas, sudėtingas Bet jeigu pavyks jį išaiškinti piliečiams ir teisingai taikyti, mes pasieksime to, apie ką ir kalbėjome šį rytą. Būtent, kad e, turėtumėm Europą, kuri mus gina, kaip sakė ponas Makronas, turime e, patys ap, apsaugoti mak, e, Europą ir šitas tekstas, manau, padės. Ačiū. EKR er frakcijos vardu Černecki. Vieną minutę. panie przewodniczący panie komisarzu szanowni państwo! pirmininke komisare ponios ir ponai pritariu poniai alaja sander mes turime saugoti europą nuo tų kurie nori ją sugriauti. klausimas kas nori ją sugriauti? ar tie kurie euroskepticizmą, euroskepticizmo bangą skatina ar tie, kurie apgaudinėja žmonės, o žmonės priešinasi kartais e, gatvėse, kartais prie urnų tą matėme. Ir Italijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Lenkijoje. Panas Arvama teisingai sakė, kalbėdamas apie Pandoros dėžę, bet neturėtumėm tokiais pasiūlymais, kurios galima neteisingai interpretuoti, atidaryti tos Pandoros dėžės. Ettingerio šalis turi teisę išrinkti tai konstitucinio teismo pirmininką Karlsruoja mieste. Mes neturime kištis į Vokietijos reikalus, bet turėtų būti ir atvirkščiai. Tos šalis, kurios puolamos, kaip Vengrija pavyzdžiui, demokratiškai priemė tokią valdymo e, struktūrą ir tokias partijas išsirinko. Ačiū Alde frakcijos vardu, ponė Jetemaki, pusantros minutės. Oikeusvaltioperiaate on demokraattisten maiden kivijalka. Ellei sitä noudateta, Teisinės valstybės principas yra pats pagrindinis. Jeigu jisai yra pažeidžiamas, neįmanoma ir bendradarbiauti tarp valstybių narių. Pažydžiamas ir bendradarbiavimas ir e, piliečių teisės ir, ir, ir, ir gerovė. Valstybės narės turi laikytis tam tikrų kriterijų. Tai yra bendra atsakomybė. Bet manau, kad šis pasiūlymas neįsprendžia visų problemų. Mes įdėjome labai daug lūkesčių, bet šiame pasiūlyme kalbama apie Europos Sąjungos e, fondų apsaugą, lėšų apsaugą. Ir manau, kad ir, ir, ir e, tie trūkumai, valstybės valstybės principo taikymo trūkumai turi būti susiję su biudžetu, kitaip nebus galima šių sankcijų taikyti. Taigi šis dokumentas neišspręs e, problemų, jeigu teisinės valstybės principai yra pažeidžiami bendrai, nesusijus su biudžetu. Bet to įdomu, kaip bus taikoma šis mechanizmas. Man atrodo, kad praktiškai bus sudėtinga jį taikyti. Mes pasiūlėme patobulinimų. Vis tiek manau, kad bus labai sunku apsaugoti paramos gavėjus. Mano frakcija remia šį pasiūlymą. Tačiau iš teisinės pusės šis reglamentas labai sudėtingas ir biurokratiškas. Įdomu bus pamatyti, kaip jis praktiškai veiks. Pane Liet, na, noriu pasakyti, kad Perskaičius dokumentą susirūpinau dėl kai ko. Visų pirma, tai labai sunku suprasti, tarsi kalbame apie statymo viršenybę, bet uh, iš tiesų tai perverčiame politinę priemonę. Ir uh, iš tiesų sunku yra gyvendyti taisyklės. Uh, vienaip, ir kitaip, nes, tarkim, tai turės privalumų turtingose šalise, kaip bus gyvendinama. Ir atrodo, kurite tokią situaciją, kai e, valstybės nebus pačios atsakingos už tas lėšas, kurios patenka e, į jų e, šalį. At komisija turės tokią galę. Komisija neturėtų turėti tokios galios sieti įstatymo viršenybę su šiomis ir e, pavyzdžiui, kai matome, kas vyksta Ispanijoje ir kokia padėtis Katalonijoje, kaip norima balsuoti ir e, komisija tiesiog atsilošusi sėdi ir nieko nesako apie tuos, kas nori balsuoti, o dabar e, štai tokia procedūra. Kaip užtikrinsime lygybę Europos Sąjungoje? Čia kalbame apie komercinius dalykus ir tie, kas e, bus komisijos e, pusėje, turės tam tikrą pranašumą. Tai iš tiesų, kai žvelgiame į tos, kas yra valdžioje, kuriuose valstybėse e, matome, kad uh, E, tie, kas ten kenčia, negu tinkamos apsaugos. E, ir e, tam ES ir audito rūmai nereikėtų politiškai to vertinti. Prašau komisijos tai, tai, tai peržiūrėti ir šiek tiek apsiriboti savo pačios galės. FDD Ponas Arnos, ačiū pirmininkė. Manau, kad šiose diskusijose pagrindinės klausimas yra tas, kokiam aplinkybėm tai bus panaudojama, nes e, jeigu e, kalbame apie sukčiavimus e, lėšomis, kad netinkamai panaudojamos mokesčio mokėtojų lėšos, tai yra viena, tai turbūt nerasite nieko kito, kas labiau priešintųsi tam, kad būtų sukčiaujama tokiais lėšomis. Tačiau, jeigu kalbame tokia tokias situacijas, kai ES mano, kad valstybė narė elgėsi taip, kad, e, kad jie nenorėtų ir e, tai veda prie politizuotų e, sprendimų tas valstybės narės atžvilgių, tai visai kas kita. Ir aš manyčiau, kad panas Černeckis labai taikliai pasisakė, kas mane neramintų, kad tai būtų procedūra, kai komisija įmasi veiksmų, o po to taryba turi mėnesį, kad sureaguotų. Su E, į tai, antrai bus sustabdytos e, finansavimas. Ne, e, čia turbūt ne ta kryptis tiesiog yra e, tas e, įrodinėjimo prievalės, nes iš tiesų reikėtų pirmą pateikti įrodymus, kad kažkas netaip yra. Ne, pirmininkė praktiškai tai lems tokias situacijas, kai, tarkim, yra neišrinkta komisija, kuri tiesiog sėdi ir teisė išrinktas vyriausybės. Na, sprendimai dėl to sankcionuoti ar ne, nesankcionuoti galbūt Mm, galėtų būti e, pagrėsti nepriklausomai nuo to, kokios ar populiarios ES valstybės yra ar ne, ar tai Lenkija ar Vengrija, e, kai tarkim sudarytų e, tokią situaciją, kai būtų suvokiama kaip politizuota. Ir pirmininkai, iš tiesų ES nori įrodyti, kad, kad saugo statymo viršenybę, tad iš tiesų turėtų nu, remtis geriausia praktiką tų, kurie laikosi įstatymo viršenybės, man atrodo, šiam pasiūlyme to iš esmės trūksta. Ačiū. Ponas Žoltek. Projekt Komisji Europejskiej <clears throat> to do przejęcia całkowitej władzy nad państwami Unii. Tai yra paskutinis žingsnis, kad e, komisija galėtų visiškai užvaldyti valstybės narės. Pavyzdžiui, nutraukti finansavimą. Pavyzdžiui, tie, kurie nepakankamai myli migrantus, pabėgėlius, homoseksualus, bus nubausti. Jiems bus jie bus e, baudžiami už tai arba už tai, kad per daug išsikasa anglijas ir taip toliau. Tai grėsia ir Lenkijai. Komisija bus tas būdelis. Todėl mes e, žadame pradėti pol exit, Lenkijos išstojimo procedūrą, tam, kad e, Lenkija išvengtų tokių dalykų. Šumanas, man atrodo, ne apie tai kalbėjo, e, tik tai apie tą e, erdvę, kur visi laisvai keliauja ir priekiauja, bet kai ES tampa e, tokia kolonijistinė sąjunga, mes turime bėgti. Ponios ir ponai, nepasiduokime ir e, sukurkime naują, geresnę Europos Sąjungą. Dabar net prisijungusiu vardu, ponė Montel, vieną minutę. E, žmogaus teisų deklaracijos e, trečiasis straipsnis yra visiškai aiškus. Ten kalbama apie suverenumo, tautų suverenumo principą ir niekas negali to pažeisti. E, Europos komisija negali e, sankcionuoti tų valstybių, kurie kurios e, pažeidžia principus, bet iš tikrųjų jūsų tekstas pažeidžia valstybių ir žmonių teisę apsispręsti dėl politikos, kurią nori vykdyti. Iš tikrųjų ponas e, Orbanas yra baudžiamas dėl tokių menkaverčių motyvų, kaip pavyzdžiui universiteto uždarimas, taip pat reikalaujama, kad e, šalis atvertų sienas visoms pasaulio nelaimėms. Taigi, e, manau, kad kalbame apie ribotą suverenų, apie kurį kalbėdavo sovietų lyderis Brežnevas. Reikia galvoti apie demokratiją ir teisinę valstybę. Ir, na, bijau, kad ES gali ištekti toks pats e, likimas kaip Sovietų sąjunga. Aš manau, kad turi gyvuoti demokratija ir suverenumas. Ačiū dabar pusantros minutės, ponas Marinesku. E, e, Ačiū pirmininkė, kolegos. Manau, kad mums reikia šio reglamento. ES biudžetas turi būti veiksmingas, turi būti laikomasi visų taisyklių ir jeigu valstybė narė ne gerbė vienos iš ES vertybių, teisinės valstybės, e, mes turime teisę įsikišti ir apsaugoti ES pinigus. E, vis dėlto mm, komisijos pasiūlyme yra tam tikrų neiškumų. Manau, kad kai kurias teksto dalis reikėtų tikslinti. Pavyzdžiui, neaišku, kaip e, teisinės valstybės principo taikymo pažeidimas veikia biudžeto apsaugą. Manau, kad nėra nu, tink, tiksliai nustatytos priemonės ir sankcijos atsižvelgiant į padarytą žalą. Vis dėlto reikia garantuoti, kad projektų naudos gavėjai Mm, gautų lėšas, e, jeigu būtų sustabdytas finansavimas valstybei nariai. Taip pat e, turiu pasakyti, kad e, šios procedūros yra susijusios su sutarties septintojų straipsnių ir aš labai tikiuosi, kad derantis su taryba bus panaikinti visi neiškumai ir turėsime tokį reglamentą, kuris bus naudingas visiems piliečiams. Ačiū dabar, ponė Toma, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Demokratija yra labai brangus, trapus dalykas. Tai yra per daug rimtas klausimas, kad paliktume jį vien valstybių vyriausybėms. Iš tikrųjų, E, pagrindinių teisų hartijos įžangoje yra pasakyta, kad ES remiasi demokratijos ir teisinės valstybės principų. Tai reiškia, kad mes privalome tos principus garantuoti. Vis dėlto pastaraisiais metais matome, kad yra pasirinktos tokios kryptis, kurios yra nepriimtinos ir e, pavojingos. Yra ribojama spaudos teisė pažeidžiamos žmogaus teisės ir tokių principo pažeidimų yra visose Europos regionuose ir iš tikrųjų niekas nėra nuo to apsaugotas. Taigi labai svarbu, kad e, Europos e, sąjunga kaip galima greičiau numatytų veiksmingas priemonės, kurios padėtų kovoti su principo pažeidimais ir sankcionuoti vyriausybės. Aš dėkoju pranešėjams, ponui Savarma, Mm, kitai pranešėjai e, už jų darbą mm, numatant priemonės dėl ES biudžeto apsaugos, remiantis antrojų straipsnių. Taip pat e, ir ačiū, kad jie galvoja apie mūsų teisinės sistemos, juridinės sistemos apsaugą, apie kurią kalbėjo ponas Jotinger. Iš tikrųjų, teisinis pagrindas, tai yra sutartis, turi būti siejamas su ES biudžetu. Ir Dėl to mes turime būti itin budrus, kai taikome šį mechanizmą. Mm, to reikia dėl dviejų priežasčių. Mums reikia labai atidžiai prižiūrėti, kad sankcijos būtų nukreiptos į vyriausybės, o ne į piliečius, kurie gauna ES lėšas, nes būtų tikrai absurdiška, jeigu nukentėtų studentai, mokslininkai, e, žem, ūkininkai arba regionai kad jie nukentėtų nuo klaidų, kurias padaro vyriausybės. Tai būtų tokia dviguba bausmė. Taip pat mes turime labai atidžiai stebėti, kad šios biudžeto e, teisinės e, valstybės apsaugos priemonės netaptų biudžeto valdymo priemonė, kad tai netaptų tokio biudžeto skurdo priemonė. Ir labai tikiuosi, kad e, komisijai nekils pagunda numatyti būtent tokias priemonės. Ačiū. Ačiū dabar ponas Kušmiuk, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Nors pranešėjai turėjo numatyti kriterijus, kada yra nustatomi tie teisinės valstybės principo taikymo trūkumai. Visgi tų kriterijų aš pasigendu. Taip pat pasigendu ir Europos audito rūmų vaidmuo, vaidmens. Man atrodo, kad ir dabar yra priemonių nutraukti finansavimą, jeigu valstybė narė nesilaiko finansinio e, drausmės. Pavyzdžiui, Prancūzijos pavyzdys - 3 procentai, visų procentų įsiskolinimas. Prancūzija buvo 3 procentais įsiskolinus, bet ji nebuvo nubausta. Taigi tos naujos priemonės, e, kurios yra čia numatomos, yra neatsakingos toliau. Todėl Lenkijos delegacija balsuos prieš šį dokumentą. Ačiū dabar Ali. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai Otinger, kad apsaugotume ES biudžetą ir finansinius interesus naujo DFP, mums reikia naujo reglamento. Tai yra ne sankcijų mechanizmo, bet priemonės, kuri užtikrintų tvarų finansų valdymą. Ir E, teisinė valstybė apima visus ES principus įtrauktus į sutartį dėl ES veikimą. Taip pat tai, tai patenka ir Kopenhagos narystės kriterijai panašiai. Ir iš tikrųjų, na, principo pažeidimai gali paveikti e, tinkamo finansų valdymo ir, ir ES finansų interesus, yra numatoma ekspertų grupė, kuri turėtų atlikti savarankišką teisinės valstybės principo taikymo vertinimą visose valstybėse narėse ir komisija turi atsižvelgti į ekspertų vertinimus. E, bet e, taip pat yra reglamente siūlomos papildomos priemonės ir komisija turi užtikrinti, kad e, lėšos, kurias turi uh, mokėti valstybės narės, vyriausybės būtų išmokėtos naudos gavėjams. Mm, labai svarbu, kad parlamentas yra lygiai teisė su taryba šiame procese, kai yra taikomos arba panaikinamos tam tikros priemonės. Ir komisija kartu su parlamentų taryba numato į rezervą pervesti tam tikras lėšas, e, jos būtų panaudojamos tik tuo atveju, jeigu visos institucijos sutartų. Ponas Viegas, ačiū. Mm, šis, šiuo pasiūlymu yra numatomos sąlygos, kaip lėšos skiriamos valstybėms narėms, atsižvelgiama ar yra taikomas teisinės valstybės principas. Tačiau kyla klausimas, apie kokią teisinę valstybę mes kalbame ir kas įvertins tai, ar ES kontroliuos, kaip veikia valstybių narių institucijos, ar ES atmes, pavyzdžiui, Niderlandų, Prancūzijos ar Airijos referendumų rezultatus, ar Europ... tai ES atmes Junktinės karalystės refer... referendumo rezultatus. Taigi, E, bus iš tikrųjų yra rekapitalizuojama finansų sistema viešosiomis lėšomis ir vėliau e, gyventojams yra pateikiama sąskaita vykdant taupimo e, politiką. Taip pat, ar mes kalbame apie ES, kuri leidžia tūkstančiams migrantų žūti viduržėme jūroje. Iš tikrųjų, ar tikrai ES, kurioje trūksta teisėtumo, gali vertinti teisinės valstybės principo taikymą. Aš manau, kad kiekviena valstybė gali rinkti savo ateitį ir savo vystimosi kelią. Ir tai nebūtinai turi būti toks modelis, e, kurį taiko Europą. Mes labai griežtai atmetame šias priemonės. Ačiū dabar ponas Ellison. Pirmininkė, šiandien kalbame apie ES biudžeto apsaugą, kai yra pažeidžiamas teisinės valstybės principo taikymas valstybėse narėse. Na, iš tikrųjų mes čia kalbame apie pinigus, pavyzdžiui, pinigus, kurie išleidžiami Vengrijoje ar Lenkijoje. Ir sakoma, kad mm, tos valstybės nevykdo ES diktato. Tai me, ar mes tikimės, kad valstybės narės tiesiog sutiks su viskuo, kas ateina iš Briuselio? ir tos, dėl tų naujų priemonių nebus įmanoma to daryti, tai bus žalinga ES, žalinga solidarumui ir mokesčiams. Yra numatomas komisijos nepriklausomas vertinimas, bet jis dar labiau pažeis valstybių narių suverenumą. Mūsų, mes matome, kad ta priemonė yra tiesiogiai nukreipta prieš Lenkiją ir Vengriją. Tas e, iš didžias šalis, jos po E, dešimtmečius trūkusio sovietų diktato nepasiduos par e, šioms priemonėms. Ačiū. Dabar ponė Šmit, pusantros minutės. Ačiū, komisijos atstovė, kolegos. <clears throat> Stebiuosi, e, kurio linkme linksta šios diskusijos. Akivaizdu, kad ES fondai nėra kažkokia dovana, bet investicija. Todėl jeigu yra pažeidžiam, yra netinkamai įsisavinamos e, lėšos, turi būti imamasi tam tikrų priemonių. E, milijardai eurų yra skiriama valstybėms narėms, todėl e, tos šalis turi e, laikytis tam tikrų reikalavimų. Ir Lenkija, ir Rumunija, kitos šalis gavo milijardus milijardus eurų, bet nevykdo savo įsipareigojimų. Šiuo pasiūlymu pagaliau komisija galės išaldyti e, arba nutraukti e, finansavimą, kai toje valstybėje narėje e, yra pažeidimų ir taikyti tokias priemonės tol, kol tie pažeidimai bus pašalinti. Uh, E, taigi, dar kartą kartoju, ES fondų, fondai nėra dovana, tai yra investicija. Ir jeigu kitai valstybės narės to nesupranta, e, reikia imtis priemonių, kad jeigu naudoji ES piliečių pinigus, tai turi laikytis ES reikalavimų. Dėkoju dabar Kijangė. Ačiū pirmininkė. Kaip galime norėti, kad Europos piliečiai laikytųsi principų ir vertybių įtvirtintų ES sutartyje. Jeigu patys pirmieji, kas pažeidžia šias prievalės, yra pačios valstybės narės. Kalbama apie statymo viršenybę. nesustiprinsime e, piliečių pasitikėjimo valstybėm narėm ir uh, neužtikrinsime tinkamo politikos įgyvenimo tokiu būdu. Na, iš tiesų įstatymų viršinybės principas turi tam tikros įtekos, kaip patikimai valdomi ES finansai. Aišku, mes ne, netinkai, ne tik tai tinkamai turime apsaugoti lėšas, bet turime išsaugoti ir ES piliečių pasitikėjimą institucijomis. Aš nesuprantu, ko grindžiamas komisijos komisijos pasiūlymas. Mes turime būti vieningi ir uh, už, užtikrinti, uh, kad būtų visiškai laikomasi uh, vertybių, gerbiamos teisės, nes tai siejasi su ES projekto legitimumu. Iš tiesų, Europa turi ginti pačių, pačios, savo pačios piliečius. Ačiū toliau, pane Tomasič. Ačiū pirmininkė. ES vienyje bendrai interesai ir pagrindinės vertybės. Ir Iš tiesų niekam nereikia ypatingų patarimų dėl to, kaip savo interesų vardan ką daryti, bet visgi interesų siekimas turi priklausyti nuo bendrų vertybių. Todėl turbūt pagrista, kad valstybės narės, kurios pažeidžia e, sutartis, nesilaiko pagrindinio vertybinio, iš tiesų e, neturėtų naudotis mūsų bendrais finansiniais ištekliais. E, visgi čia teorija ir praktika išsiskiria, iš tiesų matėme, kaip kartais keistai aiškinamos pagrindinės vertybės, kaip bandoma disciplinuoti valstybės narės, kurios turi kitokią ES viziją negu tos, kurios dabar yra įtėresnės. Iš tiesų tai mus nuves tik tai į politinį monolitizmą, nes dabar man yra neaišku, ko siekiama tokiais mechanizmais ir savo balsu tam nepritarsiu. Ačiū. Toliau, ponė de députés eurosceptiques viennent siéger ici en mai prochain. La... Na, galime įsivaizduoti, kad e, kitais metais komisija bandys visomis priemonėmis didinti savo represinės galės. Yra siūloma stabdyti e, finansavimą toms valstybėms narėms, kurios kaltinamos pažeidus teisinės valstybės principus. Ir taigi konkrečiai jums pritarus komisija gali nuspręsti e, nutraukti finansavimą šalims. E, tai manau, kad tai sukels uh, lėšų tai finansavimo stabdymą ir to, tas toks nuolatinis šantažas yra nepriimtinas. Reikia atsižvelgti į valstybių narių įnašą ir taip pat, e, kad ir apie kokią vyriausybę kalbėtume, Italijos, e, Vengrijos ar Lenkijos, reikia neužmiršti, kad tai yra žmonių išrinktos e, vyriausybės. Taigi tai reikia atsižvelgti numatant finansavimo sąlygas. Ačiū dabar ponas Deutsch, pusantros minutės. Kedves kolegák. Ačiū, kolegos. Čia turbūt reikalo turime su instituciniu fetišizmu. Ir iš tiesų mane tai trikdo, kai pagrindinis ES ir institucijų tikslas yra užtikrinti, kad apskritai egzistuotų įstatymą viršinybė. Kolegos ES ir jos valstybės narės uh, turėtų susitelkti į tai, kad užtikrintų Europos piliečių laisvę. Į tai, kad padarytų viską, kad ES klestėtų, kad užtikrintų tai, kad laisvę, klestėjimą. Visą tai ir padeda mums pasiekti statymo viršenybę. Tai yra teisės aktai, institucijos, taisyklės, visa tai tarnauja tam tikslai. Žinoma, yra tam tikrų reiškinių, kurie kelia pavojų statymo viršiniui. Tačiau, kad ir kas atsitiktų, ES negali e, priimti e, tokių sprendimų, kai priema priemonės, kurios e, kertasi su įstatymo viršinybė, tai daroma įstatymo viršinybės vardan. Nu, komisijos pasiūlymas yra silpnas, jį dar labiau sustiprino Europos, susilpnino Europos parlamentas. Visiškai nieko aiškiai nėra pasakyta apie tai, kokios taisyklės taikomos, koks tiksliai mechanizmas šitos procedūros bus prieš priimant finansinės sankcijas. Šis pasiūlymas kertasi su įstatymo viršinybė ir mes negalime tam pritarti ir jūs neturėtumėt. Ačiū, panas Kon, vienam. Ačiū, pirmininkė komisijos norį. Kodėl mes vėl šnekame apie teisinę valstybę? todėl kad e, mūsų piliečiams tai labai svarbu. Dažnai mano rinkėjai klausia, kodėl jūs nieko nedarote ES, kodėl yra vyriausybių, kurios e, ima finansavimą, bet e, trypia demokratinės vertybės. Teisinė valstybė, jos principai yra labai svarbus, tik tai taip bus tinkamai gyvendinamas ir biudžetas. Kitaip kalbame apie piknaučiavimą. Todėl labai svarbu, kad šiandien kalbame apie šį, šią priemonę. Tačiau ne paramos gavėjai, ne ūkininkai, mokslininkai turėtų nukentėti, o e, vyriausybės. Mes socialiniai demokratai reikalaujame, socialdemokratai re, re, reikalaujame, kad e, būtų kalbama ir apie mokesčių e, sukčiavimą. Daugumoje valstybių e, irgi yra labai stipri problema, didelė problema. Jeigu mes norime ginti savo demokratinės vertybės, vertybės turime ginti, dirbti vieni su kitais, o ne vieni prieš kitus. Ačiū, ponas Vidal Horcer. Ačiū, pirmininkė mūsų bendras biudžetas paremtas solidarumo principu. Kitaip tariant, valstybės narės turi imtis bendros atsakomybės saugoti biudžetą. Būtent todėl svarbu turėti atitinkamų priemonių, kad valstybės, kurios nesilaiko reikalavimų, negali susižerti milijardų ir trypti mūsų e, vertybės. E, teisinė valstybės ir jos principai yra vienas pagrindinių mūsų e, vertybių, todėl labai svarbu užtikrinti tokių principų gyvenimo kontrolę. Jeigu valstybė narė sistemiškai trypia tokius principus, mes turime turėti priemonių reaguoti. Todėl mes džiaugiame šiuo nauju mechanizmu ir dėkojame komisijai už iniciatyvą. Taip pat labai svarbu Mums ir e, stipresnis parlamento vaidmuo, nes čia mes kalbame apie biudžetą, o biudžeto kontrolė yra viena iš svarbiausių parlamento prerogatyvų. Dėkoju. Dabar prasidės e, spontaniškų pasisakymų procedūra. Penkiems parlamentarams bus suteiktas žodis, tiek parlamentarų ir prašė žodžio. Pone Šoidrova, minutė. Dėkui za udělení slova, kolegyně a kolegové. Ačiū, pirmininkė kolegos. Kaip matau, kai kurie kalbėjusi bijosi to, kad e, bus piknaudžiaujama pasiūlytų reglamentu. Taip, iš tiesų, e, tam tikri premjerai piknaudžiauja savo uh, gale yra toks pavojus ES lygmenių. Tai aš manau, kad ES principai turėtų būti saugomi ir nacionaliniu valstybių narių lygmeniu ir ES lygmeniu. Ir todėl, jeigu yra piknaudžiaujama, turime turėti priemonės, kurios padėtų užtaisyti padėti. Kelius kartus balsavome dėl uh, septinto straipsnio aktyvavimo. Aš niekad nebalsavau už, nes tai reikštų vyriausybei tam tikrą stigmą. Ir kaip matome, šitos priemonės e, nepakanka ES biudžetui ir įstatymo viršinybė apsaugoti. Mums reikia na, geresnio apsaugos mechanizmo. Dėkui. Ačiū, pane Žana. Dinte, stimați colegi, am citit cu foarte mare acest, atenție acest raport, care... Pirmininkė komisijos narė, aš labai atidžiai skaičiau šį pranešimą, jis man primena Džordžo Orvelo knygą. Europos Sąjunga tampa tikrų gyvulių ūkių, kaip Orvelo knygoje. Kai kurios valstybės yra lygesnės e, už kitas. Mm. Taigi mes čia kalbame apie bendradarbiavimo mechanizmą, bet iš tikrųjų, mano žiniomis, yra tik tai dvi ES valstybės narės, kuriuoms bus taikoma šis mechanizmas. Pirmininkė, komisijos nariai, jeigu jūs norite, kad rytoj mes balsuotume už šį pranešimą, prieš tai turi būti užtikrinta, kad visoms valstybėms narėms bus taikomas šis mechanizmas, nes priešingų atveju nebus lygybės tarp valstybių narių. Mes kalbame apie e, ES interesų apsaugą, tai yra gerai, tačiau man nerima kelia pati procedūra, kas iš tikrųjų ES užtikrins demokratijos e, kontrolę. Ir man, skaitant šį pranešimą, susidaro įspūdis, kad e, yra bandoma mus įbauginti, o priešingų atveju liksime tuščiomis kišenėmis. Pavyzdžiui, yra sakoma, kad komisija turės nustatyti bendrus principo taikymo trūkumus, remdamasi turimais šaltiniais. Kas yra tie šaltiniai? Ar tai yra žiniasklaida, ar tai yra nevyriausybinės organizacijos, ar kitų kitų, kolegos iš kitų šalių. Pirmininkė, manau, kad reikia labai gerai apgalvoti kai, visą tai, kai mes balsuosime dėl šio pranešimo. Ačiū. Prašau neviršyti e, jums skirto kalbėjimo laiko. Το άρθρο 7 προσδιορίζει την προστασία του κράτους. Ponas Marijas, ačiū pirmininkė. E, septintas straipsnis gina e, teisinę valstybę ir ES vertybės, tačiau septintas straipsnis galioja mm, atsižvelgiant į pačią sutartį. Taigi, taikant septintą straipsnį, reikia atsižvelgti į ES įgaliojimus. Taigi, tas straipsnis gali būti taikomas, kai ES suteikti įgaliojimai. Žinoma, mes norime kovoti prieš sukčiavimą ir tam tikrus trūkumus, bet mes neturime piknaudžiauti septintų straipsnių ir naudotis juo kaip politinę priemonę, padedančią kištis į valstybių narių e, vidaus reikalus. Tai primintų neokolonijinę politiką, neokolonizmo politiką. Taip pat reikia prisiminti, kaip dirbo trojka. Mes Europos parlamente pasmerkėme jos veiksmus, tačiau nors e, ir Trojka pažeidė teisinės valstybės principus ir nors buvo sakoma, kad e, institucijų gelbėjimas pažeidė pagrindinės teisės, vis dėlto tai buvo teisėta. Taigi labai gerai apgalvokime e, straipsnio taikymą. Ačiū dabar ponė Maletič vieną minutę. Čia zaštita liudskih prava, liudskog dostojanstva. Ačiū pirmininkė žmogaus teisų, žmogaus orumo, ES vertybių, teisinės valstybės apsauga neturi jokių alternatyvų. Ir negaliu sutikti su teiginiu, kad kalbame tik apie ES finansinių interesų ir biudžeto apsaugą. Iš tikrųjų, mes kalbame apie mūsų visų apsaugą ir priemonės, kurių imamės, negali būti susijėtos su atskirų valstybių narių naudojamomis lėšomis, nes tai reikštų, kad pažeidimų atvejais ir tais atvejais, kai mūsų teisinė sistema veikia su trūkumais, gali būti nubausta daugiau šalių ir žmonių. O tos valstybės, kurios gauna mažesnį finansavimą, e, pat ir švelnesnės sankcijas. Mes, manau, kad reikėtų pranešimą dar patobulinti, kad e, mechanizmas būtų vienodai taikomas visose valstybėse narėse. Ačiū dabar ponas Pop, paskutin, ponas Popo, paskutinis kalbėtojas spontaniškų pasisakymų dalyje. Ačiū pirmininkė, kolegos. ES biudžetas yra labai svarbus valstybių narių piliečiams, nes šiuo biudžetu yra remiamas ekonominis ir socialinis vystimasis ES valstybėse narėse. Aš esu iš šalies, kur ES smarkiai prisidėjo prie ūkio augimo, kūrė darbo vietas, padėjo plėtoti infrastruktūrą ir mes visi žinome, kad norime, kad ES lėšos būtų panaudotamos kaip galima geriau piliečių labui. Dėl to reikia institucijų, kurios kontroliuotų lėšų panaudojimą. Ir ES biudžeto vykdymą kontroliuoja ES institucijos, o ne valstybių narių institucijos. Tačiau sankcijų politika e, yra rizikinga priemonė. Ja siekiama išvengti tokių situacijų, kai valstybė narė tampa politinių žaidimų auka. Lėšų panaudojimas turi būti grindžiamas teisingais ir vienodais kriterijais. Kalbėtojas nutraukiamas. Dabar suteiksiu žodį ponui Ettinger. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ponios ir ponai, Labai atidžiai klausiau visų pasisakymų ir juos e, stengsimės atsižvelgti kiek įmanoma, tobulint, na, tobulinant mūsų pasiūlymą, šį pasiūlymą. Taip pat e, matau iš jūsų pasisakymų, kad jūs e, esate pasiryžę taip pat ir mm, priimti tam tikrų pakeitimų. Turbūt akivaizdu, kad kai reikalaujame iš valstybių narių teisės viršinybės, e, Europos lygmenių taip pat turime laikyti šio principu. Ir negalime leisti kaip nors savavališkai, e, stichiškai ar kaip nors šališkai taikyti tokius principus. Dėl to komisija konstatuoja, e, turėjo įvertinti, kaip, kaip ji turi dirbti, ar mums reikia išsaugoti objektivumą, nešališkumą, ar, ar mes turime tinkamai įvertinti visą gaunamą iš teismų informaciją, iš trečiųjų šalių informaciją ir iš visuomet klaus, išklausyti valstybių narių pozicijos ir pateikti savo poziciją. Ir žinoma, ne vien tik tai čia yra komisijos atsakomybė, taryba ir parlamentas taip pat atlieka labai svarbu vaidmenį. Taryba gali atmesti komisijos pasiūlymus, o svarbiausia yra tai, kad jeigu yra priimamas sprendimas, reikia išsiaiškinti, ar, jis, ar dėl, dėl jo galima būtų kreiptis į teismą, ar valstybė narė galėtų kreiptis į teismą, jeigu jaustusi neteisingai e, kad su jie neteisingai elgiamasi. Dėl to artimiausiais metais reikės, e, e, bus priimti esminiai e, ateitį nulemintis teismo sprendimai. Dėkuoju už jūsų indėlį ir labai esu suinteresuotas glaudžių bendradarbiavimu artimiausių metų su jumis. Dėkuoju. Ačiū. Dabar Pereiname prie pranešėjų. Pirma, ponė Gazjabal Rubial. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Mes jau ilgai diskutavome šiandieną ir dar daug dalykų reikia aptarti, bet sutinku su komisijos nariu. Labai dėmiai klausiausi šių debatų ir suprantu e, kai kurių kolegų pateisinama pagristas, pagristas abejonės. Ir mes ir e, įsipareigojame toliau dirbti prie šio pranešimo, kad galiausiai pasiektume susitarimą su pirmininkaujančia valstybe Rumunija. Dar kartą norėčiau padėkoti e, ponai e, Sarvama už jo darbą. Mes Iš pradžių turėjome kiek nutolusias pozicijas, tačiau galiausiai pavyko parengti gerą pranešimą ir dėkoju už tą bendradarbiavimą, taip pat ir šešėlinių pranešėjų indėlį iš biudžeto kontrolės komiteto ir taip pat biudžeto komiteto. Dėkoju ir Europos komisijai, ir komisarui, ir e, visoms tarnyboms, kurios prie to prisidėjo e, labai dalykiškai. Tikiuosi, kad tai, dėl ko sudėrėjome artimiausiais, e, e, dėl artimiausių mėnesių, kit, rytoj bus e, priimta, balsuojant ir galėsime pradėti, pradėti dėrybą su pirmininkaučia Rumunija ir pagerinti tekstą. Dėkoju. Dėkoju. Dabar ponas Sarvama, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems pasisakiusiesiems, jūsų klausiausi labai įdėmiai. Norėčiau e, pradėti galbūt pirmiausia padėkoti, gal neįprastai, e, taigi pirmiausia nuo padėkų pradėsiu. Padėkoti norėčiau tiems, kuriems dar nedėkojau, dėkoju dabar, dėkoju komisijai ir kitoms tarnybos, kurios prie to dirba, taip šešėliniams pranešėjams ir ypač sekretoriatui. E, e, ten labai E, labai protingiams ten dirbantiems abiejų komitetų, biudžeto ir biudžeto kontrolės komiteto e, darbuotojams. Ir taip pat svarbu pasakyti yra ir tai, kad ypač didelę padėkos turėtų susilaukti tie, kurie dirbo konstruktyviai. Galbūt e, ne nesutikdami iš karto ir, ir besąlygiškai su pateiktais pasiūlymais, tačiau e, pateikdami savo idėjų e, dėl būsimojo trilogo. Ir taip pat noriu pasakyti, kad mane labai liūdina e, tai, kad būtent taip ir veikia politika. Mes buvome burelis žmonių šiandieną, kurie buvo labai e, nesažiningi. Jie daugiausia kalbėjo savo, e, e, savo nacionaliniai publikai, publikai iš savo šalių, turiu tą pabrėžti. Pastaruosius porą metų mes stebėjome tą tragišką farsą, e, kai matėme, kokių e, tragiškų padarinių gali turėti e, tam tikra politika tam atskiroms tautoms ir visai ES. Žinote, apie ką kalbu. Deja, tokia ir yra kartais politika. Tad pasistengkime nuoširdžiai dirbti geresnės Europos vardan. Dėkoju. Dėkojame ir mes. Diskusija šio klausimu baigta ir e, dėl šio pranešimo balsuosime rytoj. Dabar tęsėme e, kitas darbo atvarkės punktas yra pono Kygoldo pranešimas bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos fiskalis nustatymas. Pranešėjo vardu kalbės e, ponė Skotkato. Ačiū pirmininkė, komisarė Oettingeriai, kolegos. Kovas su mokesčių vengimu e, negali būti įveikta veikiant pavieniam šalims dėl tarp valstybinio požiūrio. Taigi reikia bendresnio ir stipresnio bendradarbiavimo ES lygių. Deja, taryboje vyriausybės blokavo pagrindinius teisės aktus, kurie galėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją bendroje rinkoje. Taip pat siekiant, kad turtingieji susimokėtų mokesčius. Iš tiesų reikia kalbėti apie bendrą mokesnę bazę ir skaitmeninius mokesčius. Vakar komisija pateikė pasiūlymus pereiti nuo vienbalsio balsavimo prie kvalifikuotos balsų daugumos ir suteikti parlamentui bendro sprendimo prieimimo galimybę šiais klausimais. Komisija pasirinko netinkamą priemonę savo tikslams pasiekti, todėl e, ši iniciatyva žlugs dėl neveiksmingo pasarelės nuostatos vietoj to, kad būtų taikomas 106 straipsnis. Ne komisija, o valstybės narės yra atsakingos už